Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos stabilumo mechanizmo administracinės valdybos kvietimo teikti kandidatūras. Suteiksiu žodį tarybos pirmininkui Leškevičiui. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, gerbiamas komisijos nariai, Europos stabilumo mechanizmas yra tarptautinė finansinė institucija sukurta tarp vyriausybinė sutartimi. Sutartį pasirašiusių šalių ir įkūrusių ESM yra 17 ir du, mm, greitai bus 18, jos visos yra valstyb, ES valstybės narės. ESM e yra atskira tarp vyriausybinė institucija ir ji nėra sąjungos teisės sistemos dalimi. Tai reiškia, kad taryba nėra įgaliotas varstyti klausimus susijusius su ESM kūrimu ir taip pat nėra įgaliotas varstyti e, administracinės ESM valdybos kūrimo klausimo, taip vadinamo ESMAT e, institucijos. Be to, kadangi Lietuva nėra e, Europos stabilumo mechanizmo narė, aš nesu kompetitingas E, pristatyti šį klausimą kaip ESM, e iš ESM narės perspektyvos. E, manau, kad stabilumo mechanizmo narės geriau atsakytų jūsų klausimus. Noriu tik tai pasakyti, kad vertinant sutarties įkuriančios ESM 33 straipsnį, kuris numato prievalę ESM direktorių valdybai e, numatyti e, valdybos direktoriaus užimtumo sąlygas ir, ir, ir numatyti kitų ESM darbuotojų e, statutą. Yra pagrindas, kuriuo remiantis galime steigti ESMAT. Be to, 18 straipsnėje kur kalbama apie ESM statutą, yra ir kitų nuostatų skirtų ESM e darbuotojams. Ir todėl e, Europos stabilumo mechanizmo e, darbuotojų statutas ir yra pagrindas nepriklausomo, tos nepriklausomos valdybos įkūrimui. Tačiau, vertinant bendrais bruožais iš valdysenos perspektyvos, reikia užtikrinti galimybę ESM darbuotojams teikti savo e, skundus ir nusiskundimus e, struktūrai, kuri būtų nepriklausoma nuo e SSM. Panašios valdybos egzistuoja kitose tarptautinėse finansinėse institucijose, tokiose kaip TVF, Pasaulio bankas ir Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas. Kaip suprantu, ESM teik, ėmėsi visų reikalingo priemonių, kad iki minimumo sumažintų e, tokios valdybos įkūrimo kaštus, nes e, tos valdybos nariai e, gaus atlyginimą už kiekvieną įvyksiantį valdybos posėdį. Ir tai nebus e, visą laiką. E, dirbantis e, personalo nariai. Norėčiau taip pat pridurti, kad esmat e, visiškai, ta, ta, ta valdyba, ESM administracinė valdyba e, finansinių požiūrių niekaip neatsilieps ES biudžetui. Ir biudžetą e, šios institucijos tvirtina ESM e valdymo struktūros. Pirmininkė, ponios ir ponai, nebejoju, kad ESM direktorių valdyba e, apsvarstė visus variantus, taip pat buvo svarstyta ir Europos teisingumo teismo e, e, valstybės tarnautojų e, teismo panaudojimo galimybė. Ir buvo pasirinkta būtent ši galimybė. Tokie būtų mano trumpi komentarai, kaip sakiau savo įžanginėse pastabose. Tai nėra klausimas, kuriuo e, tarybai yra sutiktas kompetencijos. Jei norite tą klausimą diskutuoti toliau, siūlau Jums kreiptis tiesiogiai Europos stabilumo mechanizmą ir jo valdymo institucijas. Ačiū. Dabar steiksiu žodį komisijos vicepirmininkui Šepčiovičiu ir išklausysime komisijos poziciją šio klausimu. Steikiu žodį panu Šepčiovičiu. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ministrė. Taip pat pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už pateiktą klausimą. Jis rodo, kad mes aktyviai domimės Europos e, stabilumo mechanizmo e, kūrimo ir veikimo ir manau, kad SEM yra būtina priemonė mums siekiant sudaroti su krize, tai rodo, kokią pažangą gali padaryti ES per tokį trumpą laiką mechanizmas ir toliau bus svarbus mūsų um, finansiniam stabilumui, na, tai padės mums spręsti mums kylančias problemas, todėl komisija remia visas priemonės, siekiant užtikrinti geriausią vidaus um, praktiką, kaip ir tiktų pasaulio stambiausiai finansiniai institucijai. Na, o šios dienos konkrečių klausimų Svarbu pabrėžti, kaip tai išdėsia gerbiami parlamento nariai, kad SM yra nepriklausoma tarptautinė finansinė institucija, nepatenkanti į ES e, sąrangą. E, komisija tik tai atlieka stebėtojos e, funkcijas ir tokiu būdu turi tam tikrų žinių SM dirba maždaug šimtas darbuotojų ir um, jie turi turėti galimybę lankščiai um, prisitaikyti prie situacijos, tai uh, pasakytina ir apie jų darbinimą, uh, ir apie uh, šios dienos klausimą darbuotojų skundus. Administracinės uh, valdybos paskirtis yra spręsti klausimus susijusius su, su personalu, spręsti darbuotojų skundus, taip kaip dera tarptautiniai uh, finansiniai institucijai veikiančiai pasauliniam ligmenį, kaip kad yra, pavyzdžiui, ir kitų tarptautinių institucijų atveju, kaip, pavyzdžiui, Pasaulio bankas, TVF, RPB, kadangi tos institucijos turi panašias administracinės valdybas personalo taisyklės ir administracinės valdybos statutas, tai dokumentai jau pat, patvirtinti valdytojų. Uh, tarybos ir e, tai nustato RSM struktūrą, tai yra numatyta steigimo sutartise. Noriu pateikti porą paaiškinančių pastebėjimų. Pirmiausia, administracinė valdyba turi sudaryti penki nepriklausomi nariai. Jų darbas bus priimti sprendimus dėl e, skundų uh, ir dėl su darbuotojų klausimai susijusių um, ginčių. Ir uh, šitie uh, nariai negalės užimti kitų postų SM tuo pat metu, kai bus uh, administracinės, kai bus administracinės valdybos nariai. ir e, narių atlyginimas priklausys nuo jų sprendžiamų ginčių e, skaičiaus. Tai iš tiesų nebus nuolatiniai postai. Atlyginimo informacija bus konfidenciali, bet atlyginimai e, bus panašus kaip teisėjų ar kitų tartutinių organizacijų panašių e, darbuotojų. Kaip sakiau, kad e, administracinės valdybos nariai neturės teisės užimti jokių kitų pareigų SM. Taigi ne, nesitikima, kad e, tai reikš kažkokius tai kaštus, kurie būtų ne, neproporcingi, kad bus neproporcingai panaudojamos SM lėšos ir tai neturės jokio poveikio ES biudžetui. Tai, priklausys vien tik tai e, nuo e, SM e, įgaliojimų. Dabar klausimas dėl to, kaip apskritai įmanoma įsteigti administracinę valdybą. SM sutarties 33 straipsnis leidžia direktorių tarybai nustatyti direktoriaus ir kito personalo darbinimo sąlygas. Valdyba tikrina, tvirtina personalo tais, taisyklės ir vėlgi savo ruoštu tai leidžia įkurti administracinę valdybą. Tos visus dokumentus reikia skaityti draugė vertinant nuostatas. Taip pat turėčiau pasakyti, kad ESM e e, galvoja apie kitą galimybę, ką minė Europos parlamento nariai, tai galimybė pasinaudoti ETT tarnautojų e, teismu. Ta galimybė nėra tokia paprasta, kaip iš pat pradžio atrodyt. Vieną turėtumėm nepamiršti, kad ESM nėra ES institucija ar agentūra. Ir todėl negali. Um, teisiniu keliu taip paprastai pasinaudoti etat tarnautojų teismu. Tam, kad SM galėtų tai padaryti, reikėtų sudaryti susitarimą tarp SM ir ES. Tam greičiausiai prireiktų laiko, maždaug 18 mėnesių. Kadangi čia daug susijusių šalių, vien šaliai nei ETT, nei SM nieko negali padaryti. Ir taip paprastai tokios prieigos nebus galima suteikti. Tuo, tuo tarpu esam apsisprendę, e, ką daryti, negalima nekreipti dėmesio į tai, jog reikia e, teisę to kelio spręsti darbuotojų skundus, tai daryti laiku. Ir šiuo, šiuo metu SM mano, kad geriausia būtų sukurti administracinę valdybą, kad SM visiškai galėtų laikytis geriausios praktikos reikalavimo. Ir paskutinis pastebėjimas prieš baigiant SM siekia užtikrinti tinkamą atsaką į šį klausimą, tačiau tai ir toliau lieka nepriklausoma institucija. Dėkui, pirmininkė. Köszönöm szépen. E, tájékoztatom a képviselőket, hogy... Ačiū, noriu parlamento nariams pranešti, kad pasibaigus diskusijoms nebus galimybės kalbėti pagal procedūrą prašau žodžio ir Vilnosios kortelės procedūros taip pat netaikysime. Dabar išklausysime Elmaro Broko, kuris kalbės LP frakcijos vardu. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos nary, esu truputėlį šokiruotas dėl to, kokiu būdu yra svarstamas klausimas, kuris yra toks svarbus bendrijos politikai, o euro e, klausimai yra labai svarbus, turiuomenyje e, tarybos pareiškimą, tačiau taip pat esu šokiruotas dar labiau ir dėl komisijos pareiškimo, nes tarybos pozicija dar galėtume suprasti. Išklausus pono Ševčiovičios informaciją, tampa aišku, kad e, galima būtų pasinaudoti teisingumo teismo struktūromis ir e, Pringle Island e, bylos sprendime neteigiama, kad tai yra būtina, tačiau yra galima. Šimtui žmonių įsteigti atskirą administracinį teismą yra jokingas pasiūlymas, nepaisant sąnaudų. Taip pat turime paminėti, kad uh, kolega Galtieri ir aš rengėme tinkamus pranešimus, kuriuose aiškiai pabrėžiama, kad galima pasitelkti dabar galiojančius Europos mechanizmus e, ir jos tarpusvėje susijęti. Būtent šio susijimo e, siekiant e, ir reikėtų bendradarbiauti su Europos teisingumo teismu, atsižvelgiant į, į jo praktiką, o ne bandant vėl pasitelkus tarp vyriausybinį darbo metodą steigti naujas institucijas. Ir tikrai mane stebina, kad ES institucija, tai yra komisija, žengia šiuo keliu, nepasant to, kad e, tokie veiksmai prieštarauja jos pačios interesams. Aš manau, kad tie argumentai susiję e, su tuo, kad šis atskiras teismas e, brangiai nekainuos, e, tikrai yra visiškai paviršutiniški, nes manau, kad dar pigiau būtų Europos teisingumo teismo struktūroms leisti nagrinėti atitinkamas bylas. Ir dabar bandymas palyginti šią staciją ESM su pasaulio banku kitomis institucijomis dar labiau šokiruoja. Galbūt galėtume ESM būstinę įsteigti Vašingtonė, tai būtų praktiškai arčiau pasaulio banko. Mes pasigendame čia aiškios valstybių narių e, pozicijos ir e, tokiais sprendimais e, mes dar labiau suskaidysime, suskaldysime ES bendrąją politiką, o euras yra bendrijos politikos išraiškai tokiais veiksmais mes dar labiau atsiribojame vieni nuo kitų ir e, šis procesas e, gali tapti negryžtam. Aš esu šokiruotas ir galiu tik tai pareikšti didelį savo liūdėsi dėl tokių sprendimų. Ačiū žodis ponui e, Gualtieri. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma apgailę, išreikšti apgailestavimą ir pasakyti, kad manęs taip pat netenkina tarybos ir komisijos atsakymai į mūsų klausimą. Iš tiesų, ESM yra tarptautinė e, organizacija, mes tą puikiai žinome, bet jeigu e, seksime pasirinktą logiką, e, tai, tai kodėl tada komisijos ir tarybos atstovai iš viso čia atvyko pakomentuoti įvairius to ESM straipsnius. Ir jeigu tam, kad jeigu susitarimą pasiekti prireikia pusantrų metų, kodėl e, tai daroma, jeigu tai neaktualu, kodėl mes apie tai kalbame, bet tai susiję, tai nelabai susiję su Europos Sąjunga. E, komisija teigia, kad e, tai yra susijęs su komisija ir, apie, ir straipsnis tai numatantis yra sutartise. Taigi nesąmonė yra teikti, kad mes visiškai nesusijęs su ta institucija ir kad ji egzistuoja savarankiškai. Kaip, kaip su nepriklausomu E, kaip su, neprikla... su ta nepriklausoma administracinė valdyba. Kaip būtų, jei ten būtų 50 tūkstančių darbuotojų? Tuo tarpu ten dirba šimtas darbuotojų ir numatoma pasitelkti septynis teisėjus. Kaip galima manyti, kad tai yra realistiškas požiūris? E, jau dabar Europos stabilumo mechanizmas yra visiškai nekontroliuojamas ir jau buvo keletas mums nerima sukėlusių incidentų, bet tai tikrai labai nerima keliantis pavyzdys, kuris atspindi aplinkybės, kurios tikėtina pasikartos. Kai pakeitėme 126 straipsnį, mes nenorime, nenorėjome, kad ESM taptų tarp vyriausybinė struktūra. Tai buvo pareiškimas padarytas Europos, tarybos, Europos vadovų tarybos pabaigoje. Mes norėjome, kad ta institucija būtų laipsniškai integruota į Europos sistem, institucijų struktūrą. Nenorėjome, kad ji taptų kažkokią atplaišą ir visiškai nutoltų nuo ES. Ponas Šefkovič ką tik sakė, kad iš principo būtų galima pasinaudoti Europos teisingumo teismo administraciniu tribunolu. Jeigu tai įmanoma, tai kodėl tada buvo nuspręsta kurti atskirą instituciją, savarankišką valdybą? Tai jokinga. Tarybos atstovas bando mums pasakyti, kad penkių teisėjų skirimas šimta, šimtui žmonių reiškia lėšų taupimą. E, kitais atvejais penki teisėjai rūpinasi 50 tūkstančių žmonių. Ir tai tikrai yra, e, nereik, tai, tai yra didžiulės išlaidos. manau, Europos parlamentas e, e, neįgyvendintų jam patikėtos demokratinės kontrolės prievolės, jeigu neakcent, netkreiptų dėmesio į šią situaciją. Ir e, turi būti sąsojai su nacionalinėmis vyriausybėmis šios institucijos. Ačiū. Gigold úr következik. Ponas Gigoldas. Ja, Herr Präsident, zunächst ich muss auch meiner verwunderung. pirmininke turiu um, išreikšti tam tikrą nusistebėjimą. Šimtas darbuotojų ir penkių narių administracinė valdyba uh, jų skundams spręsti, ogi turime Europos teisingumo teismą, turime teismą, kuris uh, nagrinėja su darbinimu susijusios klausimus. Kodėl to reikia ESM? Taryba sako, klauskite ESM. Ir tai tiesiog kertasi su tuo, ką taryba mums sakė, kai SM buvo įtvirtintas ES sutartyje. Paminėsiu tarybos išvadas kuriuose pasakyta, kad taryba ir komisija reguliariai informuos parlamentą apie savo atliekamą darbą. Kitaip tariant, jūs ir taryba įsipareigojote būti atskaitingi Europos parlamentui. Na, o dabar mus nukreipti atsakymų į ESM, tai reikštų, kad jūs atsisakote atsakomybės dėl to, ką jūs oficialiai e, pasirašėte. Kon komitete nesenai lankėsi Anas Redling ir ten ir toliau vyko cirkas. Ponas Redlingas atsisakė atsakyti klausimus ir pasiūlė kreiptis į Eurogrupę. Kitaip, kitaip tariant, yra kratos, kratomasi atsakomybės ir aš tikiuosi, kad jūs tarybos vardu e, paaiškintumėt savo poziciją, kodėl buvo sukurta šita institucija ir norėčiau, kad komisija e, raštu mums paaiškintų, kokių teisinių procedūrų reikia tam, kad uh, ši valdyba taptų etat dalim, tai padėtų mums sutaupytų mokesčių mokėtojų pinigų. Ir tokiu, tokiu būdu nereikėtų įti tuo tarp vyraustybiniu keliu, kaip dabar ES renka. Ačiū daugiau kalbėti frakcijų vardu. Norinčių nėra, steiksiu žodį komisijos vicepirmininkui panašėpčiui. Prašau. Ačiū Pane pirmininkė, buvo minėta, kad ši institucija buvo sukurta skubotai ir kad didžiausios tarptautinės finansinės institucijos privalo laikytis galiojančių teisės aktų teigiamos patirties susijusios su panašių finansinių tarptautinių institucijų veiklos administravimu. Manau, kad dėl šių priežasčių aš galiu suvokti, kodėl ESM buvo nuspręsta įsteigti tą administracinį teismą, nes institucijos struktūroje nebuvo tokios e, tarnybos, kuri galėtų spręsti tam tikrus ginčytinus e, darbo, e, ginčius klausimus, kilančius tarp darbuotojų ir pačios ESM. Manau, kad lyginti administracinio tribunolo teismo veiklą su Europos teisingumo teismo e, struktūromis, kurios sprendžia ne 150 tūkstančių valstybės tarnautojų problemas, e, tai šį palyginimą pateikus vaizdas tampa visiškai akivaizdus ir e, galbūt įtraukti tuos šimtą darbuotojų ir jų problemų sprendimą į Teisingumo teismo bendra struktūra būtų geriausias sprendimas, tačiau noriu pabrėžti, kad e, šio teismo sąnaudos nedarys neigiamos įtakos ES biudžetui, tą taip pat reikia atkreipti dėmesį. Galbūt mes susiūlysime ESM pradėti parengiamuosius darbus susijusius su tuo, kaip darbuotojų skundus būtų galima nagrinėti Europos teisingumo teisme. Kaip minėjau, yra tokia viena galimybė, pavyzdžiui, pasirašant susitarimą tarp ESM ir Europos Sąjungos ir žinoma, galime suteikti jums išsamesnės informacijos apie teisinius, teisinės prielaidas tokiam susitarimui, tačiau remdamasis likščioliniais vertinimais, galiu tik e, prognozuoti, kad šis procesas susitarimo pasirašymo užtruktų iki 18 mėnesių, tą jau sakiau savo įžangoje. Viskas priklauso nuo ESM valdybos narių e, sprendimų, komisija ten turi tik stebėtojo statusą, taigi nežinome, ar valdybos nariai pasirinktų tokią galimybę ar ne, tačiau mes manytume, kad tokia galimybė būtų visai tinkama. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį dar kartą ponui Brokui. E, tiksliau, nesuteiksiu jam dabar e, ir suteiksiu žodį tarybos atstovui, prašau. Uh, uh, Pone pirmininkė, gerbiami nariai, noriu padėkoti visiems už jūsų išsakytus pastebėjimus. Galiu Jūs patikinti, kad visi Jūsų pastebėjimai ir komentarai bus perduoti mano uh, kolegoms ministrams. Iš tikrųjų, ESM e administracinės valdybos įsteigimas užtikrins ESM darbuotojų apsaugą tinkama e, apsauga darbo vietoje yra labai svarbus dalykas. Nacionaliniu lygmeniu darbo e, teisės, e, teisę reglamentuojančių įstatymų gyvendinimą užtikrina nacionaliniai teismai. Tarptautinėse institucijose e, reikalingi alternatyvus e, variantai, alternatyvus pasirinkimai. Todėl ESM nusprendė įsteigti administracinę valdybą. Ji netmetė galimybės kreiptis Europos teisingumo teismą ir pasitelkti e, valstybės tarnautojų tribunolo paslaugas. Tačiau vėlgi tokį sprendimą turės priimti ESM e, valdymo e, struktūros. Aš nebejoju, kad ESM ir, ir susijusios valdymo struktūros atsižvelgia į visus susijusius veiksnius prieš pasir, pasinuspręsdamos steigti administracinę valdybą. Ir man atrodo, kad tai yra paskutinis mano kreipimasis į parlamentą e, tarybos vardu, iš šį parlamentą tarybos vardu. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti jums visiems. Padėkoti jums už jūsų kantrybę, už jūsų dėmesį šių diskusijų metu, taip pat už jūsų bendradarbiavimą Lietuvos pirmininkavimo ES vadovų taryboje metu. Sa oikor, oikor, volta kritikus. Dėkojame pirmikausios šalies atstovams, jeigu jau jūsų adresu buvo išsakyta kritinių pastabų, nepaisant jų visų. Europos parlamento nariai mano, kad Lietuvos pirmininkavimo metu tarybos atstovai aktyviai dalyvavo mūsų diskusijose, už tai norim Jums padėkoti. Baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Tikiuosi, kad e, kitos kadencijos metu e, mes daugiau nesvarstysime su stabilumo mechanizmus susijusiu